artai ir socialinės teisės. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija toliau informuos apie naujausius paukščius Europos parlamentačių. Dėkoju, ponė komisarė Degucht. E, Buvo pateiktos dvi rezoliucijos, du rezoliucijų projektai. Vieną iš jų pateikė e, Tarptautinės priekybos komitetas ir kitą e, žaliųjų frakcija. Diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 11.30 minučių. Ponios ir ponai, e, pagal darbo tvarkos taisyklių atitinkamą straipsnį nebuvo pateikta jokių pastabų dėl pateiktų e, pataisimų, todėl e,